E, pastatome ir kliūtės. E, tai yra labai svarbu ir investiciniams e, programoms viduržėmio jūros šalims. Yra šalių, kurios dar nepilnai įsisamonino, kad egzistuoja Erasmus programa ir palengvinę vizų išdavimą studentams pasieksime lankstumo Ir mes taip pat turime e, padaryti lankstesniais e, tuos e, tvarkarašius ir terminus, per kuriuos leidimai ir vizos yra išduodami. Todėl šiuo atveju turėtume būti labai lankstus. Tačiau kalbame apie e, smegenų nutekėjimą iš e, e, tų trečiųjų šalių, o ne apie įprastinę migraciją. Todėl mes esame suinteresuoti tokia intelekto migracija iš trečiųjų valstybių. Ir aišku, E, kad verslo pasauliui vizos išduodamos žmonėms, e, kurie gali pasiūlyti naudingus ekonominius e, išteklius. Kol kas šioje direktyvoje nėra apripti ir mums reikėtų apie tai ateityje pagalvoti ir išplėsti e, e, šitas e, naujas sąlygas ir kitoms sritims, ir kitiems asmenų, kitoms asmenų grupėms. Dėkoju. Labai trumpai. direktyva juda teigiamą linkmę. Ji užbaigia e, sezoninių darbininkų direktyvos e, siekius. Ir tai mums e, leis pasinaudoti pilnu talentų spektru iš trečiųjų valstybių Tačiau aš norėčiau pristatyti kitą požiūrį. E, todėl mes e, tikrai vertiname e, šią direktyvą. Kadangi direktyva yra sutelkta į jaunimą, kuriems reikia gilinti dar savo žinias, aš tikiuosi, kad E, Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, padės įgyvendinti galutinę dėrybų e, e, stadiją. Ir aš tikiuosi, kad tai taip pat palengvins tokių asmenų judumą ES viduje. Yra keletas pakeitimų, pavyzdžiui, sus susijusių su e, stažuotėmis. E, ir čia minimas e, įvairus savanoriškas darbas, taigi šie pakeitimai yra labai teigiami ir labai savalaikiai. Dėkui. Dabar išklausykime, išklausykime ponios Vikstrom kaip pranešėjos. Dėkoju. E, labai vertinu kolegų pasisakymus, ypatingai iš šešėlinių pranešėjų. E, Ana Marija Koratsa e, Bilt iškėlė vieną klausimą. Ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl norėčiau pratesti laikotarpį nuo 12 iki 18 mėnesių. E, šiandien valstybėse naryse yra labai skirtingos e, sąlygos. Pavyzdžiui, Švedijoje yra nulis mėnesių studentui baigusiam e, studijas universitete arba mokslo daktarui. Jis negali likti baigęs studijas. O Vokietijoje yra 18 mėnesių. Ir kiek manau, Vokietija labai sėkmingai pritraukia naujus talentus. Ir aš todėl norėčiau e, šį laikotarpį pratesti visose šalyse iki 18 mėnesių. Niderlanduose, pavyzdžiui, yra 12 metų laikotarp, e, mėnesių laikotarpis. E, kalbėjau su Upsalos universiteto dėstytoje, kuri pasakė, kad svarbiausia yra ne laikotarpis, o galimybė pasilikti bent kurį laiką. Ir nesvarbu, ar tai 12 ar 18 e, mėnesių, mes tikrai rasime kompromisą šiuo klausimu. Ir jeigu tai įmanoma Vokietijoje, manau, turėtų būti įmanoma ir kitose šalise. Štai kodėl aš siūliu 18 mėnesių laikotarpį. Dėkuoju kolegoms iškėliusiems klausimą dėl darbo rinkos reguliavimo valstybėse narėse. E, mes turime užtikrinti galimybę studentams, trečiųjų šalių studentams e, prieigą prie darbo e, rinkos valstybėse narėse. Na ir kažkas paminėjo, kad tai yra būdas užkirsti kelią smegenų nutekėjimui iš valstybių narių. Mes turime pritraukti e, talentus ir ir pasistengti, kad profesoriai, daktarai, e, tyrėjai pasiliktų mūsų šalyse, o ne paliktų Europos Sąjungą, e, baigė savo studijas ar mokslinius projektus ir aš manau, kad tai yra puikiausias būdas tai parodyti. E, taip pat kalbėjau su rektore Upsalos universiteto E, juk mūsų tikslas yra net, netam, e, nesuteikti daktaro e, laipsnį, pavyzdžiui, Švedijoje ir vėliau pareikalauti, kad tas asmuo paliktų Švediją per dešimt dienų aš manau, suteikia jiems galimybę pasilikti ES 12 ar 18 mėnesių dar. Jie tikrai bus, e, e tikrai džiaugsis tą galimybę ir dar labiau mums e, pasitarnaus. E, e, esu pasirengusi atsakyti į jūsų papildomus klausimus ar išklausyti jūsų komentarus, bet kada galite užsukti į mano biurą. Dėkoju. E, pirmininkas e, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 10 diena 12 valanda. Tik pakeitimai bendro, e, bendram tekstui pateiktam komisijos. Taigi nepamirškite. O dabar pasiruoškime elektroniniam balsavimui. E, atrodo, kad balsavimas bus e, klausimais, kur e, nėra patys sudėtingiausi, tačiau jų yra keletas. Tačiau todėl paprašyčiau išsitraukti elektroninio balsavimo korteles, pasirenkti balsavimui. Aš suprantu, kad ponė Hed, jūs norite mm, pakomentuoti, nors dėl jūsų klausimo bus balsuojama vėliau. Norite pakomentuoti? Prašau. Pirmininkas prašo tylos. Ruoškitės balsuoti ir tyliau prašau. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad pamiršau savo balsavimo kortelę e, savo būte, todėl pirmininkas yra pasirengęs skaičiuoti ponios Ana, Anos Hied balsą, balsuojant ranką. E, visi turintys elektroninės balsavimo korteles, prašau, pasiruoškite jas. Tai pradedame balsavimą. Visų pirmiausia, pirmas balsavimas dėl E, ponios Marija Gabriel pranešimas dėl ES ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatai. 42 už, vienas prieš E, nei vienos susilaikiusioje. Dėkoju. Sveikinu, ponė Gabriel. Ir vėl Marija Gabriel pranešimas dėl ES ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos. Balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Rezultatas. 36 e, už, 7 e, prieš, e, nei vienos susilaikiusio. Sveikinu ponę Gabrielę. Dabar pono Raul Romeva įrueda pranešimas e, dėl 2000 metų lakrčio 27 dienos tarybos direktyvos balsavimas. Balsavimas pradedamas. E, pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. E, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, šeštas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, septintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė atmesta. 12 kas už, prieš susilaikė priimta. 13 e, kas už, prieš susilaikė priimta. 14 kas už, prieš susilaikė priimta. 15 kas už, prieš susilaikė atmesta. 16 Gerai, patikriname dėl 15 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 21 e, už, 22 prieš. E, taigi atmestas šis pakeitimas. 16 kas už. Prieš. Susilaikė. Vėl atmesta. 17 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18 pakeitimas dviejomis dalimis. Pirmoji dalis. Dėl jos pakeitimas atsiimtas, taigi balsuojame dėl antros dalies. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 21 už? Prieš? susilaikė. Atleiskite, bet dar kartą pakelkime rankas dėl 21. Už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Darba elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 25 už 3 e, prieš e, dėkoju. 16 e, susilaikiusių, tačiau tekstą vis dėlto pritarta. Ir ketvirtasis balsavimas dėl ponios Hied pranešimo dėl narkotinių medžiagų pirmtako reglamento. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 39 už, 4 prieš, 1 susilaikęs. Dėkoju, ponė Hied. Nesunkus buvo balsavimas. Dėkoju Jums visiems. Dabar pereisime prie kito darbo atverkės punkto. 16 darbo atverkės punktas. Europos Sąjungos e, Teisės saugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūro E, ir sprendimų panaikinimas. E, tai yra e, vidaus reikalų ir teisingumo vadovų tarybos sprendimai. Ir Europolo pasiūlymas. Dabar aš paprašysiu pono Diezdemerą pristatyti E, šį dokumentą, vėliau pasisakys e, komisija ir pirmininkaujanti valstybė. Me gustaría saludar la presencia en la comisión. Prieš pradedant norėčiau komitete pasveikinti mūsų šio rytmečio svečius, ponas Baskės iš nuolatinės Ispanijos atstovybės Europos Sąjungoje. Norėčiau pasveikinti taip pat Europolo pareigūnus. ir, ir policijos mokyklos atstovas iš Navaros. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie jūsų pasveikinimų svečiams iš Ispanijos. Atsiprašau, kad pertraukiu, sako pirmininkas, pamiršau paminėti, tai, jog Ispanijoje Abloje um, vyko nelaimė. Žuvo devini žmonės. Norėčiau pareikšti užuojautą regiono gyventojams. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už užuojautą dėl žuvusiųjų e, abiloje. Ačiū už užuojautos pareiškimo komiteto vardu. Kolegos, šiandien kalbame apie tai, kaip ateityje sustiprinti uh, teisės aktus, yra įvairių konvencijų, 95-ųjų Europolo konvencija, 2007-ųjų susitarimas, tarybos susitarimas patvirtintas 9 metais, aš tuomet taip pat rengiau pranešimą ir galiausiai turime Europolo reglamentą, kurį kaip tik tai šiandien nagrinėjame pagal Lisabonos sutarties 88 straipsnį turėtumėm e, atsižvelgti kaip tik tai tą nuostatą. Čia yra pasakyta, kad Europos parlamentas ir taryba per e, reglamentą įprastinę teisėkuros e, procedūros tvarka atsižvelgia Europolo kompetenciją veikimo būdus ir kaip tik tai todėl uh, teikiamas pasiūlymas dėl teisėkuros reglamento. Komisija taip pat teikė gegužės 7-ąją. Dėl šio teisėkuros pasiūlymo pateikta 129 pakeitimai ir tai rodo, kad teisėkuros tekstas susilaukė didelio susidomėjimo, tai rodo taip pat, kad Europos parlamentas turi galimybių patobulinti pasiūlymą. Pakeitimuose kalbama daugiausia apie dvi sritis. Pirmoji sudėtingiausia. Tai susiję su Europolo ir Cepolo nesujungimu. Uh, ir turėčiau pasakyti, jog e, aš nepritariu tokiam sujungimui. Pateikta e, keli pakeitimai, e, kuriuose siūloma nesujungti Europolo ir Cepolo. Antroji sritis būtų Europolo gyvybingumas. Ši institucija siekia suteikti Europolui būtent tokio gyvybingumo, joks e, demokratinio pasaulio policijos e, e, pareigūnas neturėtų būti atleistas nuo parlamentinės kontrolės, nes tai labai svarbu siekiant teisinio apibrieštumo, siekiant užtikrinti, kad policija dirbtų veiksmingai ir tinkamai. Kita pakeitimų grupė skirta kontrolės grupės sukūrimui, kad būtų galima stebėti policijos darbą Europolo kontekste. Kita e, pakeitimo grupė yra e, susijusi su duomenų apsaugos, patikima duomenų apsaugos sistema. Jau kurį laiką sakome, kad Europolo duomenų bazėje trūksta vieno esminio elemento. Uh, Tai yra geros domenų apsaugos sistemos. Ir e, žinoma, e, čia svarbus e, sistemos nepriklausomumo elementas. Ir savo pakeitimais noriu iškelti tokią mintį. Reikia užtikrinti geresnę valdysena. Šiuo metu Europolo valdysena gera, tačiau e, gali būti dar geresnė ir būtent e, toks ir yra tikslas paskutinės mano pakeitimo dalies. Ir e, galiausiai nepritariu Europolo ir Sepolo sujungimui. Politinės frakcijos šiame komitete tai nekarta kartojo. susirašinėjimas raštu tarp Europolo e, ir e, e, Cepolo buvo, buvo vykdomas ir valdantieji organai išreiškė susirūpinimą dėl to. Ir Birželio 7 taryboje buvo taip pat išdėstyta nuomonė, uh, prieš Europolo ir Cepolo sujungimą. Aš e, pritariu e, tam nesujungimui, tai išsakau savo pakeitimuose ir tikimės e, diskusijų, kurių metu tikėksimės bus pasipriešinta tokiam sujungimui. Čia pritartumėm ir TVR ministrų e, išvadoms. Tuo būtų užtikrinta geresnė atitiktis Lisabonos sutarčiai. E, Europolo kompetencija turėtų būti e, susieta su parlamentiniu tikrinimu. Tai reiškia geresnį koordinavimąsi su nacionaliniais parlamentais ir siūlome sukurti kontrolės padalinį, kuris būtų susijęs su nacionaliniais parlamentais. Tai turėtų būti nedidelis padalinys, e, kad, e, tačiau dirbantis veiksmingai. Toks kontrolės padalinys būtų Europos parlamento buveinėje ir parlamento kompetitingo komiteto pirmininkas būtų atsakingas už šito kontrolės padalinio darbo koordinavimą, e, tačiau taip pat būtų nacionalinių parlamento atstovų. Ir E, būtų taip pat pirmininkaujančios valstybės parlamento e, atstovas. E, taigi tai padėtų koordinuoti visų susijusių institucijų darbą. Būtų teikiamos ataskaitos dėl Europolo, Europolo veiklos kas, kas pusę metų. būtų rengiamas poveikio vertinimas be e, komisijos penkerių metų vertinimo ataskaitos ir pagal tokią struktūrą taip pat numatomas kandidatų rinkimas, jie atvyktų į parlamentą e, prisistatyti ir būtų atsakingi už vadovavimą organizaciją ateityje valdybos pirmininkas ir domenų e, apsaugos e, priežiūros pareigūnas taip pat dalyvautų tame darbe. Parlamentas gautų reguliariai informaciją apie strateginius elementus tos veiklos, kurią vykdo Europolas įvairios jos grup, jo grupės, Taip pat būtų nagrinėjami poveikio vertinimai, teikiami komisijos ir Europolo parlamentas turėtų vykdyti savo pareigas, kalbant apie numatytą e, biudžetą Taigi Europolo atstovas kompetitingam e, komitete pristatytų e, veiklą, finansinę padėtį ir prieš e, parlamentui rengiant kasmetinę ataskaitą dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Svarbu pripažinti, kad nuo rugsėjo keturios šalis pareiškė norą, kad Cedapolas įsteigtų savo e, buveinę e, tose valstybėse, tai yra Vengrija, e, Ispanija, Graikija. Reikia stiprinti duomenų apsaugos sistemą ir Tam, kad tai būtų padaryta, nagrinėjau išsamei pateiktus pasiūlymus. Viteris Heistingas yra Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, jis turi svarbių pasiūlymų. Norime sustiprinti nacionalinių padalinių vaidmenį, nacionalinių kontaktinių punktų. Uh, palaikančių ryšį tarp Europolo ir valstybių narių. Galime dirbti tiesiogiai su nacionaliniam institucijom, tačiau svarbu užtikrinti, kad nuolat būtų keičiamas informacija tarp tų institucijų. Duomenis turinti valstybė e, narė, kai tos duomenis reikia siūsti Europolui, turės suteikti iš ankstinį leidimą. Uh, jeigu norima tuos duomenės perduoti trečiosiom valstybėm ar tarptautiniam organizacijom. Ir toks e, iš anksinis e, sutikimas turi būti duotas aiškiai, negali būti numanomas. Privačių asmenų e, duomenis turi būti tvarkomi pagal atskirą sistemą, duomenis gali būti siunčiami tik tai tuomet, jei privačiai sričiai taikomi nacionaliniai teisės aktai numato privačių duomenų perdavimą policijos institucijom. Ir tokiu atveju Europolas rinks visą informaciją, ypač tuos duomenis, kurie susiję su privačia sritim, tie duomenis bus saugomi atskiroje sistemoje kad būtų galima stiprinti Europolo e, darbo e, efektyvumą. Yra numatyta atskirų tam skirtų nuostatų, ypač skirtų e, vykdomajai tarybai ir direktorių valdybai, kadangi pastarųjų metų darbo efektyvumas uh, rodo, kad e, reikia rinktis e, atstovus pagal jų e, žinias, pagal patirtį. Ir numatyta galimybė pačiam atstovui skirti, savo, skirti jį numatyti asmenį, kuris jį pavaduotų. Taip pat bus skiriamas generalinis direktorius iš kandidatų sąrašo, kurį pasiūlės komitetas, vėlgi, kurį įsteigs direktorių valdybą ir vykdomasis organas skirs šį e, kan, kandidatą paprasta balsų daugumą, kad e, valdyba galėtų efektyviai veikti, kad Europolas e, galėtų tinkamai vykdyti kasdienę veiklą. Generalinis direktorius turės teikti Um, informaciją. Bus teikiama informacija direktorių valdybai tvirtinti. Siekiant didinti skaidrumą, jau buvo surenkta 20 susitikimų kuriuose dalyvavo domenų apsaugos pareigūnas. Birželio 20-ąją e, buvo susirinkusi tarp parlamentinė grupė. Rugsėjo 3 dieną numatyta susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Buvo nukeltas terminas pakeitimams teikti iki rugsėjo 19. -osios. Mums reikia tų 120 dienų, kad kolegos galėtų pasiūlyti pakeitimus, kad būtų galima patobulinti e, pasiūlymą. Atsižvelgsiu visus teikiamus pakeiti, pakeitimus ir e, pristatysiu Jums viską spalio 16, o e, lapkričio 4-5 būtų galima balsuoti. Ir e, kaip visuomet esu pasirengęs dirbti su kolegom. Negailėsiu laiko ir esu pasirengęs e, bet kada su jumis e, susitikti, diskutuoti. Na, tai labai prisidėtų prie bendro reikalo. Iš karto norėčiau padėkoti panui Holcui už pakeitimus, kuriuos jis tikrai, esu, esu tikras, pateiks. Taip pat ačiū panui Tavarešui, Kirkopui, jie, jie taip pat turbūt aktyviai bendradarbiaus, ponė Ernst. Uh, visuomet šį klausimą labai atidžiai stebė, tai lauksime diskusijų parlamente. Ačiū visiems už bendradarbiavimą, laukiu tolesnio darbo. Vitorija David daug dirbo Europolo srityje, dirba labai e, puikiai, ačiū ir jai už bendradarbiavimą, tikiuosi, kad nieko nepamiršau. Na, o dabar esu pasirengęs išklausyti kolegų. Informe con sus posiciones que quedan claras. Labai ačiū už pristatymą pozicijos. Taip, e, labai aiškiai ir pranešime e, ataskaitoje labai aiškiai vertinti. Na, dabar jeigu norėtų tikrai nariai arba šešėliniai nariai pasisakyti, prašom, pirmiausia, ponė Metiu, jums žodis. Ačiū pirmininkė, norėčiau pradėti padėkodama pranešėjai už labai gerai atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Augustinį, nes jis tikras ekspertas Europolo klausimui. Pateikė labai a, platų tokį supratimą, kaip policija dirba Europos Sąjungoje. Taip, ekspertas Europolė daugelį metų dirba šioje srityje ir jo patirtis tikrai vertinama mūsų komitete. Na, kaip matome, tiesiog pateikė puikų darbą su vyriais pasiūlymais. Taigi labai ačiū visada už tai. Na, pasiūlymai, kuriuos mes čia matome, pateiktus mums. Tiesiog pateikė žymiai geresnį valdymo mechanizmą. Tai labai svarbu mums, nes dažnai gauname pranešimus, dirbame su agentūros vadovais. Uh, ilgai su Krim komitei dirbome. Na, norėčiau pasinaudodamas progą, pasinaudodama progą padėkoti uh, Rapolo darbuotojams, jų vadovam. Mintis pateikti o, na, geresnį valdymo modelį su na, direktoriumi, kuriame pateikiamas kasdienis darbas rengiant e, biudžetą, planuojant darbą, kuris būtų pateiktas direktorių tarybai. Tai yra didelis žingsnis į priekį, vienas iš esminių dalykų. Mes jau anksčiau esame diskutavę šiuo klausimu, kad reikalinga ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų priežiūra. Taip pat Mes čia kalbama apie domenų pateikimo termino praplėtimą, na, kad e, na, duomenys turėtų būti kestnėmi. Žinoma, čia irgi yra labai svarbus klausimas. Aš taip pat norėčiau pastebėti dar keletą nemažiau svarbių dalykų, kurie buvo pateikti per keletą pastarųjų mėnesių na, jūsų nuomonė dėl Sipolo ir Europolo sujungimo. Jūsų pozicija šiuo klausimu labai aiški. Mano nuomonė irgi, kad reikėtų atsisakyti tokio sujungimo. Reikėtų dėmesį sutelkti į Europolo misiją, dabartinę misiją. Na, Na, nežinau, ar dabar reikėtų kalbėti apie mokymo, policijos mokymo e, dalį. Ir e, toks sujungimas iš tikrųjų pakenktų šitais rečiai. Manau, kad šių dviejų agentūrų institucijų atskirimas tiesiog garantuotų e, ilgalaikį policijos pareigūnų mokymo procesą. Taigi palaikau jūsų nuomonę šiuo klausimu. Dar kartą norėčiau padėkoti už darbą, kurį jūs atlikote ir patikėte šį rytą. Ačiū. Toliau Čezovas Vaidinholcim. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už šitą labai, pl šią labai plačią apžvalgą. Ir už jo visą atliktą iki dabar darbą. Nes jis puikiai supranta visas kylančias problemas. Taip, čia mes matome labai ambicingą laiko terminą, tai yra iki spalio mėnesio. Visą tai gerai, nes man atrodo, kad kad Sepolo ir Europolo e, sujungimas tiesiog iškeltų naujų problemų ir man atrodo, kad reikia šitą klausimą išspręsti, kiek galima greičiau priimti labai aišku sprendimą tam, kad užtikrintume ištikrintume laikymasi, numatytų terminų laikymasi. Nenorėčiau leistis į detalas, tačiau man atrodo, kad svarbiausia tai, kad parlamento priežiūra yra pabrėžiama lygiai taip pat kaip ir nacionalinių parlamentų priežiūros svarba. Taip, kai mes pasižiūrime į duomenų apsaugos klausimus, viskas labai aiškiai čia buvo išdėstyta. O čia Europolui labai svarbis rytis ir turėtų būti, turėtų būti labai aiškus mūsų požiūris į, su šias rytimis susijusiais klausimais. Čia taip pat kalbam apie administracijos darbo tobulinimą, kad turėtų būti atstovai taryboje. Ne visiškai sutinku su kai kuo, bet apie tas detalės galbūt vėliau. Na, nežinau, dėl to vykdomojo komiteto vykdomosios tarybos kyla tam tikrų klausimų. Čia galėtų būti netgi ir tam tikra mokslinė diskusija šio klausimu surenkta. Būtų gerai, jeigu per šitą laikotarpį galėtume nuveikti kiek galima daugiau. Pagrindinė, pagrindinė problema, mano nuomonė, yra tas bandymas sujungti Sepolą ir Europolą. Panas Dekup. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad žinau, kad čia komitete mums iš tikrųjų svarbu, kad Europolas informuoja mus apie jų atliekamą darbą. Pavyzdžiui, Rob Wright, dabartinis direktorius, atlieka svarbu vaidmenį. Na, man atrodo, Mes per keletą pastarųjų metų gyvename gyvenimą, kuriame kyla daug daugiau problemų, mes visi puikiai suprantame. Ir man atrodo, kad būtent tai parodė, kiek atsvaros Europos valstybės narės bendradarbiauja ir kiek bendrų interesų mes turime. Taip, aš manau, kad labai svarbu ir pažiūrėti į tai, kaip Europolas galėtų efektyviau dirbti. Aš visiškai sutinku su tomis pastabomis, kurias pateikė pranešėjas dėl Sepolo ir Europolo sujungimo. Mano frakcija šitą nepalaikytų. Na, atrodo, čia esą kalbama apie taupimą, pinigų taupimą, daugiau privalumo aš čia nematau jie, kiekviena institucija turi savo atskirą vaidmenį, taigi nepalaikyčiau tokio sujungimą, suliejimą. Tačiau manau, pasiūlymas, kad reikėtų aiškesnio mechanizmo liečiančio duomenų apsikeitimą tarp privataus sektoriaus ir Europolo. Čia iš tikrųjų yra labai svarbu. Reikia prisiminti, kaip sprendžiami visi duomenų apsaugos klausimai. Na, jeigu kalbame apie informacijos pasikeitimo privalomumą. Mes savanoriškai neblogai dirbame, man atrodo. Ir kai kurios uh, policijos, na, agentūros, institucijos atsiliepia apie tai labai teigiamai. O dabar, kada kalbame apie privalomumą, dažnai didesnis dėmesys bus kreipiamas į kiekybę, o ne į kokybę. Kartais atrodo, kad kartais e, geriau e, dirbti tokį darbą, kuris nebūtų tiesiog privalomas. Na, dėl Europolo darbo analizės. Čia matome Na, vėl, aš nežinau, kaip kalbama apie teisę, tai įpareigojimą, kada kalbame apie duomenų apsikeitimą. Galbūt tas pirminis toks požiūris buvo geresnis. Na, trumpai dar. Pabaigai. Žinoma, palaikyčiau, kad Europolui kad e, Europolo veiklos finansavimas e, būtų derinamas su tam tikrais e, klausimais, tam tikrais dalykais, kuriuos jisai daro. Na, gal tai sumažintų naštą Europolui. Ne visiškai sutinku su jo galių padidinimu. Nežinau, ką dar mes galime, kokias galiu suteikti. Uh, Na taip, e, demokratinis toksai tikrinimas yra gerai, bet nematau, kad visada kažkokie naujas didelis komitetas ar tarybos, ar kad parlamentas vis daugiau ir daugiau dalyvautų parlamento praktiniam gyvenime, iš tikrųjų padėtų jo darbui. Šiaip ar taip, aš sveikinu tokią iniciatyvą, aš pritariu pranešėjo pastaboms ir pasirengęs palaikyti, bet, e, bet nežinau, ar galima rasti geriau parengtą Europolą, kuris stengtų susidoroti su 21 amžiaus problemomis. Dėkuoju, ponas Tavareš. Ačiū, ponia pirmininkė. E, dėkuoju kolegai Dies Demera, tai mano puikus draugas. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už puikų darbą, kurį Jūs nuveikėte šiam e, Europolo e, dokumente ir stengiamėsi pritaikyti Europolą prie ES darbo ir veiklos principų bei Lisabono sutarties nuostatų. Tai puiku puikus adaptacijos darbo pavyzdys. E, e, jūsų e, pranešimas išvardėja eilę sričių, kur būtina parlamento demokratinė kontrolė ir Cepolo bei Europolo sujungimo klausimas buvo iškilęs neilę kartų ir politinės frakcijos iš esmės remia jūsų E, poziciją. Užduotis e, susijusios su e, nusikalstamos veiklos analizę ir duomenų rinkimų turėtų būti atskirta nuo kitos veiklos ir e, Cepolas bei jo e, fizinė e, buvimo vieta yra keletas valstybių išreiškusių norą, kad jų teritorijoje būtų Cepolo padalinys. Remdamiesi šiais objektyviais kriterijais turėtume pagalvoti apie vert, valdžios atskirimo vertinimą ir E, su tuo susijusią veiklą. Ir manau, turėtume e, parinkti valstybę, kuris elgesys žmogaus teisų ir pagrindinių teisų atžvilgių būtų nepriekaištingas. E, antra vertus, demokratinė Europolo kontrolę, kaip mes minėjome, tas turėtų būti pagrindinis uždavinys keliamas mūsų e, politinio, e, mūsų komiteto. E, todėl turėtume užtikrinti parlamentinės kontrolės poreikių užtikrinimą ir sukurti tam tikrą e, padalinį, kuri atliktų Europolo demokratinę kontrolę ir idėją įtraukti nacionalinių parlamentų narius, manau, labai įdomi. Ir e, tokiu būdu susijęti Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų veiklą e, ateityje Manau, e, nacionalinių parlamentų nariai e, susiduria su fragmentacija, e, kadangi jų veikla nėra susijusi su kitų Europos valstybių parlamentų veikla. Tai yra vienas iš klausimų, kurį norėčiau Jums užduoti ir jis yra susijęs su. garantija, kad duomenys e, pateikiami Europolo būtų e, patikimi. Mes aptarėme e, įvairiausius dalykus įvairiausiuose Europos parlamento forumuose ir e, keliamas e, klausimas būtų, ar mums pateikiama visa informacija ir ar ta informacija yra patikima, nes kartais pasirodo, kad e, informacija nuveda mus neteisinga linkme ir yra ne visuomet patikima. Manau, turėtume užtikrinti kad savo veikloje e, būtume užtikrinti. Todėl norėčiau paprašyti ir paklausti jūsų, ką jūs planuojate e, šio e, parlamento demokratinės kontrolės padalinio atžvilgių, kad duomenys gaunami iš Europolo būtų tikrai užtikrintai patikimi ir išsamus. Na, o e, skiriant e, tarnautojus į Europolo postą, manau, tai yra nemažiau svarbu e, ir būtina užtikrinti užtikrinti e, pagrindinių teisų laikymasi ir kad parlamento demokratinės kontrolės padalinys būtų ne vien konsultacinio požiūrio. Kas dėl duomenų apsaugos, aš sutinku su jumis ir norėčiau, kad būtų įtraukta keletą mūsų pateiktų pakeitimų, e, o būtent, kad informacija surinkta neteisėtai negalėtų būti perduodama. E, turiu galvoje e, SWIFTą ir e, keleivių duomenų registrą. Dabar sužinojome apie PRISM programą, kai mums nežinant duomenys buvo reika, renkami ir perdodami. Ir mes turime užtikrinti, kad nelegaliai surinktama informacija negalėtų būti panaudota ar kitur perduota. Juktinės valstijos turi pridarinti savo e, e, teisės e, aktus ir reglamentus mūsų keliamiems reikalavimams. Ir aš pritariu šiam tekstui, mm, tikiuosi, turėsime puikių galimybių dar galutinai mm, mm, priimti ir sutvarkyti šį tekstą. Pone Ernst. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjui. E, jis iškėlė svarbiausius klausimus ir džiugu, kad daugelis jūsų dirbantyčius šiuo klausimu turite daug specialių žinių. Mes žinome, e, koks jautrus yra Europolo klausimas ir todėl e, labai džiaugiuosi dėl pranešėjo kompetencijos. Na, o dabar dėl e, CEPOL. Nematome jokio ekonominio efekto, taupimo efekto sujungiant šias, dviejas, e, šias dvi agentūras. Galbūt e, tai būtų tam tikras patalpų taupimo aspektas. E, kaip na, mes manome, kad šios dvi agentūros e, būtų nesujungtos ir liktų atskiros. Ir kita pastaba dėl parlamento kontrolės. Mes visiškai šiuo klausimu jums pritarėm. ir įkuriant tokią, tokį padalinį mes e, griežtai stebėsime jo įkūrimą. E, o kągi reiškia demokratinė parlamento e, kontrolė? Aš tikiuosi, kad tai nebus padalinys, kai diletantai nudarin, nurodinės specialistams, nenuvokdami, apie ką eina kalba. E, svarbiausia yra skaidrumo užtikrinimas. Demokratinės kontrolės institucijos egzistuoja e, Vokietijoje ir nesvarbu, kokį metodą ar kokią strategiją pasirinksime, mes turime labai e, gerai tai apgalvoti. Dėl duomenų apsaugos mes remiame šią programą. Ir manau, kad visi stengiamės, kaip galima geriau užtikrinti asmeninių duomenų apsaugą. Ir nenorėtume pamiršti, kad Europolo reglamentas turėtų atsižvelgti į e, įstatymų teisės aktų susijusių su duomenų apsauga pakeitimus. E, tai da, yra pateikta nemažai pakeitimų, tačiau dar turime e, ir nemažai dalykų aptarti. Aš manau, jūs Jūs labai e, e, taikliai išreiškite daug aspektų, tačiau e, pasigirsta ir e, kritikos rugsėjo mėnesį turėtų būti priimtas sprendimas, todėl laiko turime nelabai daug. Ir manau, esame e, teisingame kelyje ir galėsime padaryti pažangos šioje srityje. Dėkuoju. Pone Grisbek, prašau. Vėliau suteiksiu žodį dar e, kitiems kolegoms komisijai ir pirmininkaujančiam valstybei. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Kalbu ponios Sofano vardu, kuri negalėjo šiandien dalyvauti posėdyje. E, tačiau jie e, ateityje ketina e, ir toliau dalyvauti diskusijose su ponu Dimera. De Taigi, e, ponios Alfano vardu e, norėčiau e, pabrėžti, kad puikus darbas, kurį atliko ponas Dimera, puikus parengiamasis darbas. Ir norėčiau pasakyti, kad duomenų apsaugos klausimas yra labai jautrus, ypatingai turint galvoje pastarųjų dienų įvykius. Tai E, vienas iš svarbiausių lybė komiteto e, klausimų. E, taip, neseniai prieš keletą metų vyko labai aštrios diskusijos dėl Swifto ir aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai labai pas, subalansuotas e, ir padeda užtikrinti pagrindinės laisvės ir kovoti su nusikalstamumu. Kas dėl mm, parlamento demokratinės kontrolės, pritariu tam, kas buvo pasakyta e, ir mūsų frakcijoje. E, yra nevienodos nuomonės dėl CEPOL ir Europolo sujungimo. E, todėl norėčiau paraginti ir toliau diskutuoti šiuo klausimu. Tai tokia būtų Sonė Alfano e, nuomonė Ir aš e, dar savo ruoštų norėčiau pasveikinti e, čia besilankančius Ispanijos policininkus e, iš pasienio regiono Aš visuomet laikiau, kad policijos bendradarbiavimas yra labai svarbus e, dalykas ir asmeniškai padė, e, padėkoti pranešėjui, e, kuris e, taip prisidėjo statydamas bendrą europinę politiką. Dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai, norėčiau pabrėžti, kad nesu įsitikinęs, ar būtų gera idėja sujungti Cepolą su Europolu. E, E, ir todėl džiugu matyti, kad daugelis e, yra tokios pačios nuomonės. E, esu sitikinęs, kad tai tikrai nebūtų gera idėja agentūrų veiklos požiūrių ir nemanau, kad padėtų sutaupyti lėšų. Nes kalbant apie ES biudžetą bendrai, tai, manau, galime rasti daug daugiau sričių, kur galime daugiau sutaupyti. E, todėl labai svarbu, kad laik, e, e, atskirtume Europolo veiklą nuo policijos mokymo veiklos. Mm, esu tikras, ponas Dimera, kad susitarimo su trečiosiomis valstybėmis e, e, klausimas e, dėl bendros veiklos ir bendradarbiavimo. Tai šiuo klausimu yra rengiamas pranešimas ir yra nesutarimas tiek, tiek pačių frakcijų viduje, tiek su parlamento teisinė tarnyba dėl E, jų statuso, ypač turint galvoje, kad šiuo metu ant e, mūsų darbo stalo guli naujoji direktyva dėl Europolo. E, E, e, mes kol kas dar dėl ramės pagal naująją sistemą, kuri bus pakeista e, prieimus naująją direktyvą. Na ir galiausiai mano klausimas poniai, ponui Dimerai būtų, ar reikėtų tęsti dėrybas, ar užbaigti reikėtų jas iki naujosios direktyvos prieimimo. Dabar norėčiau e, prieš suteikdama žodį komisijai pasakyti, kad mes labai e, vertiname šiame pranešime, kad tokį didelį dėmesį skiriate duomenų apsaugai ir e, ankstesnių klausimų metu pateikta idėja sujungti Europolą su CP cepolų e, ir džiaugiuosi, kad dabar pranešėjas e, nutarė atsiimti e, šią, šį siūlymą. Todėl norėčiau išgirsti komisijos požiūrį šiuo klausimu. Dabar komisijos vardu ponas Amičiai, prašau. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Um, Panemičia, ačiū pirmininkė. Naudodamasi progą, pirmiausia, norėčiau patekoti pranešėjui ponui Dėsui Demerai už galimybę komisijos tarnyboms dalyvauti ne viename jo surinktame sustikime su šešėliniais pranešėjais su Europolo atstovais rengiant jo pranešimą. Tai buvo ne tik naudinga komisija, mums buvo didelė garbė dalyvauti susitikimuose. Jums leidus poro pastabų. Dėl iki šiol vykusių diskusijų. Pradėsiu nuo keturių skyrių, nuo keturių pakeitimų e, grupių, kuriuos e, savo pristatymę minėjo pranešėjas, kiti nariai taip pat tai minėjo pirmiausia dėl sujungimo. Diskusijų šio klausimu jau būta nemažai. Žinoma, komisija priemė tai domėn. Uh, Norėčiau pabrėžti, kad komisijos narė Malmström pasinaudojo galimybę pateikti motyvus, dėl ko siūlyta sujungti Europolą ir Cepolą. Tai buvo padaryta pirmą kartą šiais metais vasario 26-ąją, antrą kartą e, tvirtinant teisėkuros paketą kovo 27-ąją. Pranešėjas e, teisingai pastebėjo, kad e, TVR ministrai e, turėjo galimybę taip pat išsakyti savo nuomonę šio klausimo birželio 7. Todėl daugiau pastabų šio klausimu neteiksiu. Kaip žinote, parlamentinio tikrinimo klausimas ir konkrečiai nacionalinio parlamento dalyvavimas parlamentiniai priežiūrai, tai komisijai labai svarbus klausimai, tad džiugu matyti, kad šiam aspektui skiriama daug dėmesio. Savo pasiūlymą komisija norėjo susitelkti į priežiūros turinį ir nemanė, jog būtų tikslinga diktuoti, kaip reikėtų organizuoti tarp parlamentinį koordinavimą. Priemėm domėn pono Diezdemiros pasiūlymą sukurti parlamentinės priežiūros padalinį. Dėl domenų apsaugos Nuo pat pradžių komisija e, pateikusi savo siūlymą sakė, kad domino apsaugos stiprinimas buvo vienas pagrindinių Europo teisinio, teisinės bazės peržiūros tikslų. Ir šiame kontekste atkreipiam dėmesį, kad pranešėjas mano, jog svarbus e, duomenų savininko principas, kai e, duomenus, e, duomenis teikiantis subjektas, dažniausiai tai yra valstybės narės, š, išlaikytų duomenų nusavybę. Tai reiškia, kad norint atskleisti na, tokius duomenis arba toliau juos perdėti, reikia gauti aišku sutikimą priemėm domien tai, jog pranešėjas siūlo numatyti galimybę Europolui gauti duomenės iš privačių šalių. Kaip suprantame, pasiūlymas e, teikiamas siekiant sustiprinti Europolo e, galimybės gerinti savo e, turimų domenų kokybę. Toliau, dėl valdysenos, kaip komisija anksčiau yra sakiusi, val, valdysenos sąranga suoma reglamente yra e, pagrista išvadomis, kurias taryba, parlamentas ir komisija patvirtino 12 Liepą dėl vadinamojo bendro požiūrio, dėl uh, E, reguliavimo institucijų, agentūrų, atsiprašau. Todėl, kalbant apie e, valdančiąją tarybą, kalbant apie direktoriaus e, pareigas, procedūrą, vykdomo direktoriaus skirimą, visa tai yra pagrista modeliu, kuris sukurtas kartu dirbant institucijom Ir e, būtent e, to rezultatas ir buvo bendras požiūris. Norėčiau pridurti, kad kai kuriais atvejais valdysenos e, sąlygos yra grindžiamos dabartinė kitų agentūrų darbo praktika. Dėl šio konkretaus aspekto atkreipiu dėmesį, kad ponas Videlkolcer uh, iškėlė klausimą, e, dėl ko įtraukta arba neįtraukta valdančioji taryba. Tai būtų e, mažesnė sudėtis valdančiosios tarybos komisija, tai siūlo kaip vieną variantą, tai nėra e, privaloma sąlyga, dėl ko taip siūlym, siūloma, tai vėlgi remiamas egzistuojančią praktiką, ir rekomendacijomis teiktomis bendrame požiūrėje buvo nustatyta, kad didelė dalis darbo e, susijusi su administraciniais finansiniais e, reikalais e, gali būti perimta E, vykdančiosios tarybos, tos mažesnės sudėties tarybos ir valdančioji taryba galėtų e, daugiau susitelkti į kitus strateginius ir veiklos klausimus. Taip pat atkreipiau dėmesį į pono Kirkovo pastebėjimą dėl privalomo keitimosi informacija. Ir jums leidus porą baigiamųjų žodžio šiuo klausimu. Komisija mano, kad pasiūlyme dėl reglamento aiškiai išdėstyta nuostata, kuri yra ir galiojančiose teisės aktuose. Ir išdėstant tai aiškiai siekiama padėti valstybėm narėm uh, kaip teikiančioms didel, didžiąją dalį informacijos Europolui, nu, nurodant, į kurias informacijos rytis reikėtų susitelkti. Ir čia e, konkrečiai yra paminėti Europos kovos su nusikalstamumu prioritetai. Taigi čia tikslas yra padėti valstybėm narėm sukoncentruoti savo pastangas į prioritetinės e, sritis. Uh, o ne susitelkti į didžiulės informacijos rinkimą vien tik tai tam, kad būtų e, įvykdytas reikalavimas. E, dabar dėl e, kokybės kiekybės klausimų. Norėčiau paminėti, kad Europolas nuolat stengiasi teikti valstybėms nariems tam tikras nuorodas, kad būtų galima susikoncentruoti į kokybę. Tikiuosi, netėmiau per nelik daug jūsų laiko ir lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū pirmininkė. Uh, like ask, the, uh, whether, uh, like to take the floor. Pirmininkančios valstybės atstovė, ponia Polikaitė. Uh, first of all... Visų pirma, pirmininkaujančiai šalis norėtų padėkoti pirmininkui už atliktą darbą ir mes taip e, laukiame tolesnio darbo šiandien srityje. Taip, na, man atrodo, kad paliečiama vidaus saugumo reikalai. Birželio 7 dieną, kaip jau buvo minėta, didelė tarybos dalis prieštaravo pasiūlymui sujungti Zapolą ir Interpolą. Ir todėl ekspertai nagrinės tekstą, nekreipdami dėmesio į šį aspektą pirmininkaujančioji šalis daug planavo susitikimų šito dosie nagrinėjimui ir mes iš tikrųjų kiek galima detaliau išnagrinėsime pasiūlymą ir ne tik ekspertų lygmenyje, bet jeigu reikės ir aukštesnėme lygmenyje tam, kad šitas dosie, kiek galima būtų greičiau imta. Mes laukiame bendradarbiavimo su jumis. Dabar pranešė žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems kolegams už jų indėlį šioje diskusijoje. Norėčiau Veronik padėkoti už tai, kad labai aiškiai išsakėte savo nuomonę, už jūsų paramą ir kad dar kartą aiškiai pakartojate, kad nepritarėte šitam susiliejimui dviejų institucijų Na, dėl parlamento priežiūros, kontrolės ir valdymo. Tai a, labai svarbus a, dalykai. Taigi dar kartą ačiū už Jūsų komentarus. na, galbūt šiek tiek neramina, kad nėra aiškių greitų sprendimų dėl tų apjungimų. Bet man atrodo, kad vis dėlto vėjas pučia iš teisingos krypties. Uh, Na, parlamentas šito nenori, girdime daug balsų, kurie nenori, bet mes taip pat girdime dar balsų, kurie siūlo toliau tęsti darybas dėl apjungimo. Bet mums reikia aiškiai pasakyti, kad mes to nenorime. Taigi svarbu, kad mes sprendimą priimtume kiek galima greičiau. Taip, jūs sutinkate su parlamentinės kontrolės idėja. Mūsų susitikimas pono Hastings su... Na, aš jau anksčiau sakiau. Na, kalbėjau apie taip, kad atsisakyti to komiteto. E, Pone Damicijai sakė, kad šitai pasakė bet aš nežinau, tiesiog tam tikrą kažkokią fotokopiją jau esančias tarybos. Aš nežinau, tai būtų tiesiog per daug būtų galios suteikiama šitiem keturiem žmonėm. Man atrodo, kad per didelis galios suteikimas neduoda gerų rezultatų. Man atrodo, kad ko mes turėtume siekti, tai yra, kad visų valstybių narių atstovai galėtų ten pasireikšti. Čia mes nekalbame apie tai kaip apie atskirą klausimą, bet tiesiog reikia tai turėti galvoje, kalbant su generaliniu sekretoriumi, kada kalbame apie apskritai tarybą, tą vykdomąją tarybą. Taigi, ačiū už jūsų pastabas, panė Kirkova. Na, vidaus reik, e, Britanijos e, vidaus reikalų ministras žino, apie ką jis kalba. Taip, norėčiau taip pat padėkoti Europolo direktoriaus e, darbais. Jis patikė visada visą informaciją, kurio mums reikia dalyvauja mūsų posėdžiuose. Ir jis irgi, man atrodo, laikosi tos nuomonės, kad e, dviejų institucijų sujungimą nereikėtų. Na, žinoma, e, iš tikrųjų, e, Europolas ne tik tai teikia mums šitą informaciją reikalingą, bet tiesiog yra skurtas tam tikras ryšys. Na, aš vėl kalbu apie uh, na, tiesiog tokį savaime suprantamą uh, įsipareigojimą, tai nėra aiškiai išreikštas įsipareigojimas uh, tai daryti. Man atrodo, atskirose valstybėse narėse uh, vidaus reikalų ministrai dažnai žiūri į patikimų domenų kokybę, ne tik jų skaičių, ne tik jų kiekį. Uh, na, valstybės narės dažnai siunčia informaciją, kuri iš tikrųjų nėra labai svarbi, bet į tai turėtų kreipti dėmesį ne parlamentas, čia ne jau jurisdikcija. Aš taip pat sutinku dėl uh, finansavimo. Kuo daugiau kompetencijos, tuo didesnis finansavimas. Mes, sakysime, uh, Jeigu jau sudarome kokią nusikaltimą, tai turėtų būti skiriami ir tam, tas, skiriamas tam tikros lėšas. Panas Tavaris, na, mes turime daug ką bendrą. Na, mums reikia, man atrodo, dar toliau žengti negu komisija, komisijos pasiūlymai. Taip, čia tai nėra Europolo. Europolas nėra kaip viena kažkokia institucija panašiai visas kitas. Mes kalbama apie vieną dalyką, na, kada kreipiamas dėmesys į globalinius dalykus. Na, man labai malonu e, matyti, kad tai įvairios institucijas atmeta susijungimo idėją. Na, dėl leidimų. Tiesa, kad kontrolė turi būti viso paketo viena iš svarbiausių dalių. Man atrodo, visi sutinkame su tuo, kad uh, parlamentinė kontrolė, efektyvi parlamento kontrolė yra būtina. Reikia tiesiog daugiau gyvybingumo suteikti visam procesui. Na, nereiškia, kad tiesiog turėtų Europolas visą laiką ateiti ir čia viską parlamente informuoti mus, pateikti uh, informaciją, bet svarbu, kad parlamentas tinkamu laiku gautų reikalingą informaciją. Dar klausimas kas atsitiktų su tam tikra informacija. Informacijos yra įvairiaus, yra konfidenciali informacija, slapta informacija. Ir žinoma, nacionaliniuose parlamentuose taikomi įvairūs metodai. Na, pavyzdžiui, yra tam tikri komitetai, a, kurie turi teisę dirbti su slapta informacija. Ir gali būti tokia informacija, kuria negali būti keičiamasis Europolui. Taip yra tokios informacijos, kuri, na, iš tikrųjų lieka galbūt valstybėse narėse, kuri neperdodama. Kada kalbame apie informaciją, mes nekalbame apie neteisėtą informaciją Taip pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Ačiū už supratimą, už paramą ir už tai, kad irgi prieštaraujate dviejų institucijų apjungimui ir kad palaikote na, pačią pagrindinę parlamento priežiūros mintį. Tai visiškai atitinka demokratinės atskaitomybės principams. Taip, man atrodo, kad visas procesas turėtų na, būti dar, derinamas. Vėlgi, kada kalbama apie tinkamas institucijas, ne, mes nekalbame apie, kada tas turi būti padaryta, mes kalbame tik apie pasiūlymus kol kas. Na, svarbiausia, noriu padėkoti Jums už paramą. Tiesa, labai svarbu pasirūpinti, kad duomenys būtų apsaugomi. Žinoma, reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp laisvės ir saugumo. Žinau, kad jūsų frakcija bejojama. Ar gal norėtumėte manęs išklausyti? Dabar man atrodo, kad nesiklausote manęs, aš kalbu su jumis tiesiogiai. Ačiū. Aš žinau, kad jūsų frakcijoje abejojama dėl su, dviejų institucijų sujungimą, Cepolo ir Interpolo sujungimą. Neklaus prieštarauja sujungimui. Žinoma, šitas klausimas gana sudėtingas. Na, tai e, susitarimai su trečiosiomis šalimis, jų gali ir nebūti, galbūt jie atsiras ateityje. Uh, Čia mes susidurime su rimtomis teisinėmis problemomis. Pavyzdžiui, tiesiog mm, surašome tam tikrus dalykus, pasižiūrime į tai, na, vien. Na, bet šiaip ir pirmininkė. Ačiū labai dėl jūsų iškelto klausimą, dėl sujungimo. Na, man nereikia dėkoti už tai, kad aš atėjau prisijėmiau e, kažką. Mes visada prieštaravome šitam e, apjungimui. Tai mūsų pozicija, sena pozicija. Pone Mečiai, noriu padėkoti Jums. Tiesa, kad iškeliami e, dalykai. Taip, mes čia kalbame apie posėdį septintą birželį, kuriame buvo nagrinėjami rimti e, klausimai, tame tarpe ir parlamentinė kontrolė. Aš pasižymėjau kai ką šį rytą, atsiprašau, Viktorija, na, pasižymėjau, kad duomenų, pavyzdžiui, tam, kas turėtų priklausyti duomenis ir tas santykis su privačiomis institucijomis. Čia kažkas, aš manau, problemų iškėlė šitą klausimą. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl duomenų kokybės ir kiekybės. Ir taip pat uh, valdymo klausimas. Čia ne tik tai Interpolo. Uh, klausimas, toksai valdymas turėtų būti būtinas, arba bent jau pagėdavimas ir kitoms institucijoms. Na, toliau dėl vykdomojosios tarybos. Na, aš norėčiau tiesiog palinkėti sėkmės darbę, tikiuosi, kad apie, ačiū labai už diskusiją, labai turiningą diskusiją, tikiuosi, kad susitiksime. Taip, 19 rugsėjo yra galutinė data, iki kurios galima pateikti pakeitimus. Mes dar turime du klausimus mūsų darbų tvarkėje, su kuriais turėtume sutvarkyti iki 12 valandos. Taip, dėl fundamentinių teisių Europos Sąjungoje. Čia mes turime du darbinius dokumentus. Na, 30 um, rugsėjo bus pateiktas uh, pranešimo uh, projektas. Norėčiau, kad tiesiog uh, paprašyti jūsų, kad apibendrintumėte šitos dokumentus. Labai ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas nieko naujo nepasakys, nes mums pateiktas uh, pranešimas dėl uh, pagrindinių teisų padėties Vengrijoje, Bulgarijoje. Ir e, dokumentas dėl slaptųjų tarnybų e, tiesiog asmeninių domenų rinkimo ir kokio veiksmo ES imsis. ES dabar na, jau keletą mėnesių, sakyčiau, patiria tam tikrą ekonominę krizę, bet uh, išgyvena ne tik ekonominę krizę, bet ir demokratinės krizės laikotarpį. Na, pavyzdžiui, Vengrijos, ES ir Vengrijos vyriausybės konfrontacija, taip pat komisijos kritika dėl Rumunijos vyriausybės iniciatyvų. Na, latiniai tam tikrų palmių teisų pažeidimai tam tikrose valstybėse narėse, negi visose valstybėse narėse na, atskleidėt politinius sunkumus ir politinės valios trūkumą panaudoti mechanizmus, kurie numatyti pagal esamas sutartis, taip pat poreikį sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų ir sustiprintų ES starties antrame straipsnėje tvirtą pagarbą ES valstybėms. ES laipsniškai išplėtė savo vaidmenį pagrindinių e, teisų srityje Na, čia mes galime paminėti Kopenhagos kriterijų sukūrimą, ES starties 2.7 straipsnių įtraukimai sutartis, taip pat pagrindinių teisų hartijos parengimas ir įsigaliojimas. Na, bet matoma, kad dar ne visiškai to pakanka pagrindinės teislės turėtų jų būti laikomasi, nebūtinai įsikišant Europos Sąjungai. A, tuo turėtų rūpintis ir atskiras valstybės narės. Na, Na, komisija tarybė paskelbė Europos tarybę perdavė Europos žmogaus teisų teismų užduotį laikyti sankcijas pagrindinės teisės pažeidžiančiams valstybėms narėms. Na, dažnai pažeidžiamas, sakysime, žiniasklaidos teisės galima kalbėti apie Romų teisės, įskaitant padėties sprendimą Italijoje, Prancūzijoje, lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių asmenų teisų, įskaitant Lenkiją ir Lietuvą, kitas valstybės narės. Na, jis išsamei išanalizavo padėtį, Vengrija surengė diskusiją dėl padėties įvairiuose valstybėse narėse. Na, uh, sąjungos valstybės turėtų būti kerbiamas, saugomas ir remiamas Europos sąjunga ir valstybėse narėse. Uh, Ir Europos parlamentas pareiškia tai savo paskutinėje rezoliucijoje dėl pagrindinių teisų e, padėties. Ir čia konkrečiai paragino komisiją tarybą aktyviau vykdyti politiką pagrindinių teisų srityje. Nereikėtų kreipti dėmesį į Kopenhagos tą dilemą, kad tai reikia laikytis teisė, piliečio teisės komisija na, reagavo Europos parlamento kritiką, pažymėdama, kad ES ir atitinkamai komisija susiduria su ta Kopenhagos dilema, kad iki prisijungimo prie ES šalis kandidatės turi laikytis demokratijos principų, teisės valstybės principų ir pagrindinių teisų, tačiau jam tapus ES narėmis nėra e, tinkamas priemonės, kurią naudojant būtų galima spręsti ir ištaisyti pažeidimus. Na, e, Europos komisija e, žiūri į šitos pažeidimus ir taikamus metodus. Na, Na, čia kalbama apie e, dialogą, e, taip pat e, bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis, tarptautinėmis institucijomis. Na. Na, žinoma, tiesiog yra kalbama apie tai, kad galbūt reikėtų tam tikrų pakeitimų sutartyse. Uh, prieš na, galbūt 2014 e, metų pradžioje. Na, bet čia kalbama apie septintąjį straipsnį. Plenarinėme posėdėje praeitą savaitę buvo kalbama apie tai, kad būtų komunikacijas paskelbtas šiame seminare. Dabar galime, žinome, kad valstybėse narėse uh, kalbama apie tai, kad turėtų būti e, stiprinami e, instrumentai, kurie padėtų na, parengti tam tikrus mechanizmus, kurie padėtų valstybėse narėse geriau taikyti atitinkamus teisės aktus ir kad būtų labiau gerbiamas žmogaus teisės. Na, Komisija turi imtis pagrindinių teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų, panaudodama tokias priemonės kaip pažeidimo tyrimo procedūros, laikinas ES lėšų stabdymas, bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmas. Na, reikia e, į, įjungti ir valstybės narėse visus tuos procesus. Mums reikia uh, kad būtų na, vertinama padėtis visose valstybėse narėse, pateikiamas rekomendacijos tam, kad galima būtų na, spręsti, įvairių, kaip spręsti įvairių pažeidimų problemas kad visas valstybės narės visomis turi būti elgimasi vienodai, sąžiningai, skaidrai ir užtikrinti, kad visas valstybės narės sutiktų dalyvauti šitame procese. Bet kai kurios jau tengiasi nuo to išsisukti. Kaip mes a, matome, susidurime su korupcijos problemomis Europos a, sąjungos institucijose netgi yra starmas ekspertų grupės ir siūloma bendradabiausiai aktyviau su Europos taryba. Na, Bet visą tai, na, sakysime, pirmas straipsnis, pirmas straipsnis neturėtų būti žiūrima kaip į kažkokį, na, bombą, sprogmenį, kai pakeis viską. Na, bet tas faktas, kad jau e, daugelį metų, ypač kada kalbama apie Vengriją, Mes čia tiesiog matome politinės valios e, trūkumą, nenaurą įgyvendinti pagrindinius dalykus. E, Visas problemas turėtų būti sprendžiamus e, laikantis sutarčių nuostatų na, dėl to, kokių priemonių galima būti imamasi kartais reikia imtis skubių priemonių, stengiantis užtikrinti piliečių teisės. Taigi, dabar dienų instrumentai, turint galvoje e, dabartinę ekonominę ir demokratijos krizę, reikia lygiai e, tokiu pat e, priemonė imtis, kada mm, kalbama apie ES piliečių teisų gynimą. Na, visą tai gali vesti į konstruktyvų dialogą su jumis, lygiai taip pat ir su kitomis institucijomis. Labai svarbu padaryti tai, kad piliečiai galėtų dalyvauti šiuose debatuose, šiuose diskusijose. Aš susitiksiu su šešėliniu pranešėju iki rugsėjo mėnesio ir e, mes taip pat planuojame e, taip pat e, susitikti su kitomis visuomenėms organizacijomis, nevyriausybinės organizacijomis. Labai aišku už tą darbinį dokumentą, už tai, kad pateikėte kai kurias svarbias problemas. Yra tam tikra konvergencija tarp uh, tarybos e, siūlymų. Praeitą savaitę mes išgirdome mane apie tai. 30 rugsėjo mums bus pateiktas e, taskaitos projektas. Dabar mums liko labai nedaug laiko. Labai prašyčiau, kad būtų kalbama nedaugiau kaip vieną minutę po to mes turėsime pabaigti, nes 12 valandą e, vyks e, bendras Liberjūri e, posėdis. Pone Bauer, jūs pirmoji, prašom. Ir tik tai vieną minutę, prašom. Dėkoju, Kinga bus gan, gana sunku apibendrinti tai e, per vieną minutę, e, kadangi tai susijęs su eilė klausimų. Jeigu manote, kad e, šiuo pranešimu galime pagerinti žmogaus teisų situaciją tai e, šio pranešimo pavadinimas pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje yra e, kit, e, kitoks. Na ir dabar apie antrą ir ketvirtą sutarties straipsnį. Manau, kad čia teisingumo teismas turėtų priimti sprendimą. E, parlamento kompetencija šiuo konkrečiu klausimu, kol e, sutartys nėra pakeistos, jie egzistuoja. E, ir tai susijęs su pagrindiniu teisų hartija. Nes pagrindinių teisų konvencijos mes negalime atskirti nuo e, Europos teisės aktų apskritai. Ir tai yra teisinis klausimas. Ir labai sunku e, tai impretuoti vien šio e, pranešimo pagrindu. E, Europos parlamentas nėra Europos teisingumo teismo pakaitalas. Ir dar klausimas, kaip mes turėtume e, interpretuoti teisingumo teismo sprendimus ir kaip interpretuoti pažeidimo procedūras. Todėl manau, kad e, tai neturėtų sudaryti problemų parlamentui, jeigu sutartis bus e, pakeista. Dėkuoju. Dabar Ždanoka. Uh, Ačiū pirmininkė. Mes visiškai pritarėme ponui e, Mišelio e, ir jo idėjoms. E, pranešimas yra trumpas, bet labai išsamus ir sudaro puikų pagrindą tolimesnėms diskusijoms. Nu, Aš tik tai norėčiau pažymėti, kad mūsų frakcija šias problemas kėlė ne kartą. E, e, tai galėtų būti sėtina ir su e, metinėmis ataskaitomis dėl žmogaus teisų, kas buvo aptariama užsienio reikalų komitete. Turiu galvoje tos dvigubus standartus ES ir mes vengėme nagrinėti situaciją iš esmės įvairiose valstybėse narėse. Kiekviena e, valstybė valstybė e, gali pasakyti, e, kad tai jos neliečia, tačiau problemos yra didelis Ir mes turime įvertinti, kaip kiekviena valstybė e, e, rengėsi e, rengėsi e, tapti valstybės e, nare ir e, kaip jį elgėsi būdama valstybė nare. Mano valstybėje Latvijoje buvo imtas daug priemonių, 2004 buvo padaryta, parengta e, pasirengimo stojimui ataskaitai. Ir ten buvo minėti klausimai, kurie iki šiol e, beveik per dešimtį metų nėra išspręsti. Ir, e, ir žinoma, tai e, tie klausimai dažnai neišspręsti dėl opozicijos iš stambių politinių e, frakcijų pusės. Todėl turėtume toliau diskutuoti, kaip elgtis e, panašiais pagrindinių teisų pažeidimų atvejais Ir tą problemą e, palėtė ir ponas Mišelis, kad pagrindinių teisų agentūra neturi pakankamai e, e, kompetencijos kištis į šias sutartis ir todėl tas kliūtis sutartyse būtina pašalinti. Dėkoju dabar, ponė Verzat. Ačiū pirmininkė. Klausydamasi e, pono Mišel e, susidaro situacija, kad kalbame apie žmogaus teisų situaciją ir institucinę padėtį. Piliečiai tikisi, e, kad mes identifikuosime problemas ir e, nuspręsime, e, ką daryti, kad užtikrintume pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Taigi yra dvi dalis. Yra institucinė dalis ir uh, E, kontroliuojanti dalis. Ir aš remiu šį dokumentą. Net tai e, šiuo atžvilgiu, šiuo pranešimo atžvilgiu yra ne taip kaip pono tavariš pranešimo atžvilgiu, e, kuris yra daug išsamesnis. Čia paliečiamos Europos institucijos, Europos taryba ir netgi jungtinės tautos. E, mes, ponas Mišelė, mes galime aptarti tuos klausimus ir į tarpusavyje. E, Ir e, taip pat iškeliama migrantų situacija Europos Sąjungoje bei Europos e, kompetencija šioje srityje. Manau, e, vienas iš pagrindinių punktų yra pagrindinių teisų pažeidimas Europos teritorijoje ir norėčiau priminti, kad pagrindinių teisų hartija e, apima visus asmenys esančius ES e, teritorijoje, tiek ES piliečius, tiek e, nepiliečius. Tai toks būtų mano komentaras ir aš manau, kad septintas straipsnis yra tam tikrą prasme atominė bomba Ir mes žinome, kad šį straipsnį yra labai sunku taikyti, jis turėtų būti šiek tiek plačiau išplėtotas. E, pavargau klausyti kai kurių kolegų ir komisijos, kad mes slepiamės už komisijos dėl pagrindinių teisių. Parlamentas yra politinis organas, kuris teik, turi teikti siūlymus. Aš sakau mes. Ir niekas ma, mums nekliudo tai daryti. Et galime tai padaryti e, ekonominėje srityje ir dabar atėjo laikas susitvarkyti žmogaus e, teisų srityje. Ir būtina, kad mes e, gerbtume žmogaus teisės savo kieme. Ir susitvarkyti savo situaciją užuot e, kaltydami e, trečiasias e, valstybės ar kaimynus. O kas dėl moterų įtakos. Nemanau, e, kad mes e, sugebėjome pasinaudoti e, kalbėjome, kad turėtume sustiprinti čia savo pajėgas Ir iš tikrųjų informacija, kurią mums teikia pagrindinių teisų agentūra pastaruoju metu yra tikrai daug kokybiškesnė. E, dėkoju, e, ponė Kinga. Kaip minėjau, e, čia yra, yra didžiulis, didžiulė konvergencija e, tarp tavareš e, e, pranešimo komisijos dokumentų ir čia aiškus paveikslas kalbant apie demokratijos krizę, nes atėjo laikas kalbėti ne tik apie ekonominę krizę ir turime žengti į priekį Turime vengti dvigubų standartų, kuris, e, kurie nekarta buvo e, minimi šioje salėje, kad pasiektume e, pagrindinių teisų įsitvirtinimo ir nemanau, manau, kad čia būtų labai svarbu e, rinkti išsamu, išsamius duomenis ir susidaryti aišku e, pagrindinių teisių ir vertybių situaciją e, Europos Sąjungoje. Taigi bū, esu e, laiminga galėdama paremti jūsų iniciatyvą ir rugsėjo mėnesį esu pasirengusi e, pritarti jūsų dokumentui. Ponas Tavaris. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu prancūziškai, kadangi pranešėjas yra prancūzas. Džiaugiuosi matydamas, kad šis pranešimas mm, glaudžiai siejasi su kitu kitų Europos parlamentų darbų, ypatingai kas e, susijęs su klausimais e, e, antrojo sutarties straipsnio srityje. Vienas iš pirmųjų mano siūlymų įvesti rodiklius, kurie yra labai svarbus, nes norėdami pagerinti žmogaus teisų situaciją ir demokratiją mūsų šalyse, tie rodikliai yra labai naudingi. E, tačiau su sąlyga, kad jie būtų e, formuluojami bendradarbiaujant e, ir naudojant bendrą pagrindą. Nes jeigu nebus bendradarbiavimo, tai gali susidaryti tokia situacija, kai paviršyje rodikliai labai gražiai atrodys, o iš tikrųjų giluminė situacija bus labai sudėtinga. Dėl tos priežasties mano pranešimas, dėl kurio buvo balsuojama praeitą savaitę, aš jame siūliau, kad mūsų patikrinimų e, e, sistema tema dėl e, Kopenhagos e, e, matmenų. būtų įdėkta ir taip pat panagrinėtume e, sisteminių nesusipratimų riziką. Antra, žinome, kad septintasis straipsnis yra gana tuščias pagal savo esmę, o antrasis to straipsnio punktas e, galėtų e, būti naudingas. Taigi, manau, kad mes čia dar nemažai galime e, nuveikti. Ir turėtume įkurti bendrą valstybių, nuolatinį valstybių norių bendradarbiavimą su komisija. E, ir pasikalbėti su tomis valstybėmis, kurios pageidauja, kad CEPOLO agentūros būstinė būtų jų teritorijoje. Todėl mes turėtume e, čia pasitelkę antrąjį straipsnį, panagrinėti tam tikrus e, kriterijus. Taigi, e, jeigu e, toje šalyje, kurie pageidauja Sepolo agentūros būstinės, jeigu būtų nustatyti tam tikri pažeidimai ar problemos pagal antrąjį sutarties straipsnį, tai tokios šalies kandidatūra turėtų būti atmesta. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjui, ponas Mišel, prašau. Ačiū, pirmininkė. E, dėko, e, džiaugiuosi, kad dauguma e, pasisakiusių, išskyrus ponę Bauer, pritarė šiam darbiniui dokumentui. E, kurio tikslas e, yra e, išplėsti diskusijas. Pone Bauer, jūs siūlėte išplėsti šiek tiek institucinį pranešimo aspektą, bet kaip ten bebūtų, esu visiškai įsitikinęs, kad mes kaip parlamentas negalime nustatyti e, ribų politiniams ar ideologiniams e, įsitikinimams. Ir mes negalime e, nustoti reikšti savo nuomonę, mes negalime nustoti teikti rekomendacijas. E, bet to e, laikui bėgant esame pasiekę pažangos. E, Deja, pranešime yra minima daug klausimų, kurių aš nepaliečiau, tai yra ir vaikų teisės, ir daugelis kitų pagrindinių teisų aspektų. Žinoma, tai nėra e, e, grėsmė. Mes turėtume parengti tam tikrą rodiklių lentelę. Ir galbūt nekalbėti apie situaciją e, konkrečioje valstybėje, bet sudaryti e, lentelę, e, galbūt prijungti ją e, e, priedę, kad aiškiai matytume situaciją kiekvienoje valstybėje. Ir aš pradėčiau nuo savo valstybės, kurioje problemų dar yra ir mes turime jas spręsti. Dėl septintos straipsnio kadangi aš dėl šio e, tai šios straipsnių daug dirbau, kai buvau užsienio reikalų ministras. Tai, yra, tai buvo mūsų e, iniciatyva ypatingai e, su Austrija buvo nesutarimų šiuo klausimu. Šiuo klausimu, šiuo straipsniu yra sunku pasiekti kvalifikuotos daugumos Tačiau šis straipsnis yra ir iš tikrųjų tikslas kaip pačios sutarties yra e, pradėti dialogą su e, e konkrečia e, šalimi, e, kaip tai numatoma 96 ir 98 e, straipsniuose. Tai yra tiesiog įpareigojimas pradėti dialogą. Tai štai, kuo jis yra svarbus. Ir aš labai įdėmiai klausysiu visų kolegų ir visų frakcijų e, pastabų ir kiek įmanoma įtrauksiu ateityje e, juos į dokumentą. Svarbiausia e, apsaugoti savo vertybės ir jas dar labiau įtvirtinti. Dėkuoju, ponas Mišeli 30 rugsėjo bus balsuojama dėl šio darbinio dokumento. Dėkuoju visiems e, e, dėk, e, dalyvavusiems. Mūsų salėje yra pagrindinių teisų agentūros direktorius. O dabar turėtume pajudėti, e, kai bus e, į bendrą mūsų e, posėdį, kuri bus kartu su Jūri ir AFKO komitetu. Dvyliktą valandą turėtų prasidėti mūsų jungtinis posėdis. Ir turėkime galvoje E, kad mes turime dar išspręsti ir aptarti 18 mūsų darbo tvarkės e, e, klausimą, tai yra ES ir Armenijos Respublikos susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo. Ir taip pat kitas klausimas dėl ES ir Armenijos susitarimo dėl belydimo gyvenančių asmenų readmisijos. E, pranešė yra ta pati, ponė Edith Bauer. E, turėtume nustatyti pakeitimų pateikimo e, tvarkaraštį vėliau, kadangi tai yra pirmasis šio klausimo svarstymas, o dabar žodis poniai Bauer. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Žinau, kad laiko yra nedaug rytų partnerystė sukūrė naują e, kaiminystės politikos e, instrumentą. Politinės ir ekonominės integracijos didinimas e, yra šio instrumento tikslas. Manau, turėtume pagrindinį dėmesį sutelkti į e, tarpasmeninius ryšius ir vizų supap, režimo supaprastinimas yra labai svarbus. E, rugsėjo mėnesį 2012 metais ES komisija pradėjo dėrybas Ir rugsėjo 17 dieną e, buvo pasirašytas tas susidarimas su Armenija, tačiau Europos parlamentas dar turėtų ratifikuoti šį susidarimą. E, tai susiję dėl e, vizų režimo, su vizų režimo su paprastinimu su devyniomis e, ar dešimt šalių. Toks susitarimas jau yra E, sudarytas e, Gruzijos atžvilgių. E, ir daugelis mūsų sakame dėrybas dėl sustarimo su Azerbaidžianu. Dėrybos pasistumėjo neblogai. Tačiau dėl Azerbaidžiano iškilo vienas klausimas susijęs su e, asmenų e, išdavimu, ekstradicija. Todėl mes raginame komisiją paspartinti šias sustojusias dėrybas. E, ir dar trumpai norėčiau pridurti užsienio komiteto vardu teksto daugiau keisti negalime. Ar priimsime ar atmesime pakeitimus, šis sustarimas turės būti pasirašytas ir ratifikuotas. E, Šešėlinį pranešėjai panegėjom. Ačiū. E, labai gaila, kad nebuvo šešėlinių pranešėjų susitikimo, nors aišku, e, dokumentai ir nesudėtingi. 12 metų yra sutarimas dėl vizų e, režimo liberalizavimo ir 13 metų balandį e, režimas e, dar tapo paprastesnės ir kalbant apie Azerbaidžianą, Ukrainą, taip pat turint galvoje, kad mūsų tikslas įgyvendinti europinį projektą skirta Armenijai, e, geresnės migracijos valdymas, judumas, e, socialinės migrantų e, galimybės, viso, viso to siekiame ir einame tinkamą linkme. Dauguma pranešimų aspektų. Svarbu būtų akcentuoti vizų režimo liberalizavimo tokiam valstybėm kaip Armenijai. ES santykiai su šia valstybė buvo išskirtiniai e, visą laiką. Ir pritariu pranešėjos nuomonį, jog reikia dėti e, didesnės pastangas e, sutarimams sudaryti su Azerbaidžianu. Turime būti išmintingesni, nes sunkumų yra, Nes čia kalbaitų apie kitokius migracinius rautus, na, nu, kalbant apie remicijos susitarimą, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcijos e, prioritetas būtų sudaryti tokį susitarimą ir galvoti apie galimybę e, migrantams prašantiems apsaugos Tokios sąlygos turėtų būti numatytos pagal redmisijos susitarimą. Reikėtų pagalvoti taip pat apie įsipareigojimus, kalbant apie susitarimą su Pakistanu. Dėl to jau kalbamasi e, trejus metus. Man atrodo, kad čia dar yra kur padirbėti. Pone Ždanuka. Bet pirmiau žodis ponui Ilčiavui. Jūs prašėte žodžio. Gerai, pirma ponė Ždanuka, o po to žodis. Norėčiau pasveikinti ponę Bauer. Atliktas puikus darbas rengiant pranešimą. Turbūt žinote mūsų frakcijos poziciją. Rezervuotai vertiname redmisijos susitarimus, ypač su tom valstybėm, kurios yra neapibriešto statuso regionuose. Todėl rezervuotai vertintumėm e, redmisijos procedūrą, jos taikymą tokiom e, valstybėm, ypač kalbant apie Kaukazo valstybės, valstybės e, kitose pasaulio dalise, taip pat tai vertintumėm rezervuotai. Na, o kalbant apie vizų režimo supaprastinimą, visuomet esame už tai, mes esame už laisvą asmenų judėjimą, pritarėme visom šiom idėjom. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog situacija jautri, kalbant apie panašaus sutarimo sudarimą su Azerbaidžianu, uh, Mūsų pasiūlymas būtų toks. Remiant vizų režimo supaprastinimo sustarimą su Armenija, kaip kad yra pasiūlyta, reikėtų e, čia papildomo sakinio, kad šis susitarimas įsigalioja kartu su panašiu sustarimu su Azerbaidžanu tikimės jau galima pateikti pasiūlymą dėl tokio saknio. Toks mūsų pasiūlymas yra, kaip išspręsti tokią delikačią situaciją, kad turėtumėm gerus santykius su visais mūsų partneriais Rytų Europoje. turėtumėm dirbti tą linkmę. Dėkui. Dabar žodis Vanilčiavui. Ačiū pirmininkė. Alde frakcijos vardu norėčiau užsakyti mūsų pritarimą šiem abiem dokumentam. Dėkojame pranešėjai, poniai Bauru, už atliktą darbą, atliktą tiksliai ir laiku. Norėtume pasakyti, kad susitarimų pasirašymas dėl vizų režimo supaprastinimo ir dėl readmisijos leis siekti tolesnių reformų. Norėčiau pasakyti, kad Armenija uh, yra verta tokio gesto iš ES, ES komisijos, nes Armenija pastaruoju metu įgyvendino daug reformų, įgyvendino esminius teisės aktus, kad tinkamai atsilieptų į Europos lūkesčius. Tai sėkmingai padaryta šioje valstybėje ir manau, kad nebejodami galėtumėm pritarti e, šiem dviem pranešimom ir baigti turėtumėm rinkti šios du susitarimus. Priminsiu, kas sakė komisijos narė Malmström jinai sakė, kad šie susitarimai yra apčiuopiami rytų partnerystės rezultatai. Tai skatins ES ir Armenijos piliečių bendravimą. Tai, e, padės mums kovoti su nelegalia migracija ir galėčiau pridurti, jog tai paskatins ir Armenijos kaiminės, skaitant Azerbaidžianą, ir tikėsime, kad kaiminėm Azerbaidžiane suintensyvės kai kurie procesai. Galėtumėm pasakyti, kad e, dabar Armenija prisijungia prie e, didelės valstybių grupės, kurios gali naudotis tokiais e, E, tokiais režimais, tai Ukraina, Gruzija, Juotkalnyje ir taip toliau. Ir tai būtų logiška e, tasa suderinti e, saugumo siekį su vidaus stabilizavimu ir manyčiau, kad tuo eitumėm tinkamą linkmę. komisija ar taryba galbūt norėtumėt tarti žodį dėl šių dokumentų komisiją. Prašom. Ačiū pirmininkė. Jums leidus trumpai, konkrečiai dėl redmisijos sutarimo su Armenija, tai žinoma sudaro paketo dalį Dėl to paketo derame su Armenija, rytų partnerystės kontekste, kaip pranešė tinkamai paminėjo, judumas ir saugi aplinka. Tai visuomet vizų režimo supaprastinimas eina greta readmisijos e, susitarimų, kad būtų galima sumažinti e, nelegalios migracijos riziką. Ir dar porą konkrečių pastabų dėl e, prieglopšio prašytojų. Uh, įgyvendinant redmisijos susitarimą. Norėčiau pasakyti, kad redmisijos susitarimas nepa, nepažeidžia uh, apsaugos uh, prašančiųjų e, teisių. Norėčiau priminti, kad 11-aisiais komisija pateikė komunikatą. Jame buvo rekomendacijos kaip būtų galima sustiprinti pagrindinių teisų apsaugą readmisijos sutarimų kontekste. Rekomendacijas e, buvo įgyventos, dabar yra naujos nuostatos, kurias pirmą kartą pamatysite readmisijos sutarime su Armenija. Konkrečiai tai bus naujas antras straipsnis, jame užtikrinama pagrindinių e, užtikrinamas pagrindinių teisų laikymasis readmisijos procedūros e, metu ir teisų užtikrinimas po readmisijos šiuo atveju ar, Armenija. Ir e, pagal susitarimą numatyta galimybė savanoriškai grįžti ir dar viena naujovė - tai suspendavimo sąlyga. Tai reiškia galimybę, kad uh, jei užsitęsia žmogaus teisų pažeidimai, vienašališkai galima sustabdyti e, susitarimą. Taigi atsiradus problemų tokia galimybė yra, bet Armenijos atveju tokių problemų galimybės nenumatom, nes Armenija yra prisijungusi prie pagrindinių tarptautinių konvencijų ir visiškai pritarė naujom readmisijos susitarimo nuostatom, kurios visai nesinai buvo rašyto. Ačiū e, taryba, ar pirmininkaujantį valstybę turėtų ką pasakyti? Taip, ne? Tuomet vėl žodis pranešėjai Bauer, jūsų apibendrinimas. Pačiu laiku. Ačiū pirmininkė, ačiū už pastabas. Man atrodo, kad kol nebuvo diskusijų, kol nebuvo dokumentų, nevertėjo susitikti su šešėliniais pranešėjais. Na, e, dėl Azerbaidžiano žinote, kad e, galime svarstyti vairius e, pasiūlymus, kai jie patenka į parlamentą. Anksčiau to neįmanoma padaryti ir kalbant apie Azerbaidžianą, tokių pasiūlymų nėra. Dėl ko pavėluota Azerbaidžianas neparodė politinio noro sudaryti anksčiau redmisijos sutarimo, dabar situacija pasikeitė. Be to buvo nemažai prieglapščio prašytojų iš Azerbaidžiano. Dabar situacija pasikeitė. Tad dabar metas būtų rimtai e, svarstyti tai kartu su Armenijos sustarimu. Tad e, man regis, e, kaip akcentavo mūsų kolegos, daugiausia kolega Ilčiavas, nebūtų pagrindo nesutikti, kad šitie sutarimai įsigaliotų. Ačiū poniai Bauer ir dabar pats laikas paskelbti, kad terminas pakeitimams Liepos 15. Priminsiu. Kadangi kalba eina apie susitarimą, tarptautinį susitarimą, galima teikti tik procedūrinius pakeitimus. Balsavimas numatytas rugsėjo 16-17. Ačiū visiems. Na, o dabar turbūt dar turėsime šiek tiek laiko pasirenkti bendram Libevko ir Jūrio komiteto posėdžiui. Lauksime narių, kurie norės diskutuoti apie Stokholmo programą. Turbūt vertėtų padaryti penkių minučių pertrauką posėdį tęsime po penkių minučių